Įvairūs komitetai nusprendė pradėti tarp institucinės darybas pagal 69 taisyklės C dalį, e, pirmą punktą. E, įgaliojimai e, pradėti darybas yra Europos parlamento svetainėje, o jų pavadinimai bus įtraukti į šio posėdžio protokolą. Pagal 69 taisyklės C dalies Antrą punktą. Politinių frakcijų nariai, jeigu jie pasiekia bent vidurkį, iki rydienos vidurnakčio gali pateikti prašymus tuos galiojimus daryboms e, surenkti jau į balsavimą. Jeigu e, to nebus padaryta, iki to termino komitetai galės pradėti darybas. ir pagal 100.